posėdį. Vakaryšio posėdžio protokolas ir patvirtinti tekstai jau yra paskelbti, ar yra prieštaravimų. Panašu, kad ne, taigi protokolai laikomi patvirtintais.